Kolegos, ponios ir ponai, pradėkime. Jau aštuonios po dešimtos. Pradėkime. Pradžioje užsidėkite, prašau, ausinės. Keletą žodžių noriu jums tarti vertėjai. Jie norėtų padaryti trumpą pranešimą mums visiems. Prašau užsidėti ausines ir prašom. Vertėjai turi jūs informuoti, kad jau trečią savaitę vyksta darbo ginčiai dėl naujų mums vienašališkai primestų darbo sąlygų. Nepaisant daugelio nuolaidų iš mūsų pusės, administracija nededa jokių pastangų konfliktą išspręsti. Kelių kabinų vertėjai yra įpareigoti dirbti privalomai, pažeidžiant mūsų teisę streikuoti. Mes e, leksime solidariai ir nutarėme dirbti, kaip ir kitas kabinos, tačiau baigsime darbą tiksliai 12.30 minučių. E, e, taigi girdėjote, kad mūsų posėdis negali užtrukti, kadangi vertėjai baigs darbą 12.30. Dėkui vertėjams už pranešimą. Dabar balsavimai pradžioje. Pabandykime balsuoti patikrindami mūsų balsavimo aparatus. Balsavimas pradedamas. Prašau, kaip įprastai, spausti mygtukus. And I close the vote. Balsavimas baigtas. Manau, kad viskas puikiai veikia. Balsuosime. Pirmasis darbo tvarkės klausimas Europos pramonės plėtros programos e, ES gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti sukūrimas. Pranešėja ponė Grostet, balsuojame dėl laikino susitarimo kuris pasiektas per neformalų trilogą. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Vienu iš EPP per daug dėje. Dabar viskas gerai, puiku. Balsavimas baigtas baigtas. 47 už, tai reiškia, kad patvirtinta. Sveikiname kolegę su rezultatu. Dabar antras klausimas. Įtina šios kompiuterinės, ypatingai našios kompiuterinės sistemos. Mūsų kolega Zigmantas Balčytis yra pranešėjas. 65 pranešimas už, prieš, susilaikė atmesta. 66. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 67. Už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmasis kompromisas. Už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 88-asis už, prieš, susilaikė, atmesta. 89-asis už, prieš, susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 97 kas už, prieš susilaikė atmesta, kaip suprantu. Aiškiai kelkite rankas. 98 kas už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 4A kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 12 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 107 už, prieš reikėtų pasitikrinti. 107 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Vienu iš EPP dar kartą per daug. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 108 už, prieš, susilaikė, atmesta. 109 už, prieš, susilaikė, atmesta. 110 už, prieš, reikia pasitikrinti. 110. vienu iš EPP per daug. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimta. Vienas, vienas, keturi už, prieš susilaikė atmesta. 115 už, prieš susilaikė priimta. 116 už, prieš susilaikė priimta. 117 už, prieš susilaikė priimta, 119 už, prieš susilaikė atmestas, 120 kas už, prieš susilaikė atmestas, 121 už, prieš susilaikė atmestas, 122 už, prieš susilaikė atmestas, 123 už, prieš susilaikė atmesta. 124 už, prieš susilaikė atmesta. 125 už, prieš susilaikė atmesta 126 už, prieš susilaikė atmesta 127 už, prieš susilaikė priimtas 128 už, prieš susilaikė atmesta 129 už, prieš pasitikrinkime 129. 129 balsavimas baigtas. Atmestas. 130 kas už, prieš susilaikė priimtas. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 135 už, prieš susilaikė priimtas. Penkioliktasis už, prieš susilaikė priimtas. Šešioliktasis už, prieš susilaikė priimtas 18 už, prieš susilaikė priimtas 19 už, prieš susilaikė atmestas 10 už, prieš susilaikė priimta 22 už, prieš susilaikė atmestas 23 už, prieš susilaikė priimtas 24 už, prieš susilaikė atmestas 25 už, prieš susilaikė priimtas, 26 už, prieš susilaikė pasitikrinkime, 26 pakeitimas. 26. Balsavimas baigiamas. Priimtas. 29. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. 8. Kompromisas už. Prieš susilaikė priimtas. 21. Už. Prieš susilaikė priimta. 63 už, prieš susilaikė priimta. 9 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 10 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas. 11 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 41 kas už, prieš susilaikė priimta. 42 už, prieš susilaikė atmestas. 12 kompromisas už, prieš susilaikė priimtas, 48 už, prieš susilaikė atmestas, 52 už, prieš susilaikė priimtas, 3 už, prieš susilaikė priimtas, 53 už, prieš pasitikrinkime 53. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis kas už? Prieš susilaikė priimtas. 54 už? Prieš susilaikė priimtas. 5 už? Prieš susilaikė priimtas. 60 už? Prieš susilaikė priimtas. 62 už? Prieš susilaikė atmestas. Paskutinis balsavimas. Dėl visų pakeitimų vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Sveikinu gerbiamą pranešėją. Dabar kitas klausimas mūsų sąraše, vienuoliktasis. skatinimas naudoti netaršius ir efektyviai energiją kelių transpo, vartojančias kelių transporto priemonės. Mūsų pranešėjas yra kolega Klodas Turmesas. Žinome, kad jis paskutinį kartą dalyvauja komiteto posėdyje. Pone Kaja Kalas taip pat dalyvauja paskutinį kartą. Žinote, kad nuo mūsų kadencijos pradžios, taigi per keturis mėnesius e, mes e, iš šio komiteto bent 11 kolegų pasiuntėme dirbti atitinkamų vyriausybių ministras. Taigi mes čia gaminame ministrus. Tai jeigu norite tapti ministrų savo vyriausybėse, tai kitais metais, kitą kadenciją pasistengkite dirbti įtre komitete. Neužmirškite šito. Na, bet aš nekalbu apie ateities premjerus, čia visai kitas klausimas, kuris visiškai mums yra atviras. Taigi, neužmirškite šio fakto. Kiek suprantu, jūs puikiai pritarėte man. Taigi, e, energetiškai veik, e, efektyvus, e, efektyvus transporto priemonės, bet prieš tai kolegoms labai ačiū Manau, kad e, taryboje susitiksite e, spręsdami visokias klausimus ir tikitės, kad e, paremsite Europos parlamentą, o ne tarybos poziciją tenai. Kągi, dabar drauge pakeitimai nuo 1, paskui 32, 4, 13, 17, 18, 19, 29 kas už prieš susilaiko atmesta. Pakeitimas žodžiu, ar būtų prieštaraujančių. Taigi, kas už? Jūs prieštaraujate, kiek žmonių? Jeigu daugiau kaip keturi prieštaravimai, prašyčiau atsistoti visus, kas prieštrauja. Tvarkoj, vadinasi, turime nebalsuoti. Pereiname prie 30 pakeitimo. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 81 už, prieš, susilaiko pritarta. 82 ir 84 draugė. Kas už, prieš. Nelabai gerai matosi. 82, 84 pasitikrinkime elektroniškai. Dabar baigiam balsuoti. Atmesta. 31 už prieš susilaiko atmestas. 83 už prieš susilaiko pritarta. 85, 88, 94, 101, 133, 142, kas už? Prieš pasitikrinkime visą bloką visi kartu šeši pakeitimai. Pradedame balsuoti, balsavimas baigtas. Pritarta, priimta. Dabar einame prie 36 pakeitimo nes jų prieimimas reiškia pereimą prie 36 pakeitimo šeštame puslapyje. Einame į šeštą puslapį. 36 pakeitimas. Palauksiu. 36 pakeitimas. Gal ir penktam puslapyje, atsiprašau. Skirtingi variantai. 36. Ar esat pasiruošę, kiek suprantu, taip, kas už? Prieš susilaiko atmestas 106, kas už. Norite pastikrinti dėl 36 tvarkoj, galbūt nebuvot pasirengę dar balsuoti, kiek suprantu, atmesta, bet dar balsavimas baigtas. Atmesta 106, sako pirmininkas, e, kas už prieš pasitikrinkime. 106. Balsavimą baigiame. Atmesta 107. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dar sįkį ir prašau kelti rankas, kolegos, nematau gerai, kaip kas nori pabalsuoti. Dabar balsuoti vaikime. Atmestas. Pirmasis kompromisas. Už kas už? Prieš. Dar kartą pastikrinkime. Pirmasis kompromisas. Baigiame balsuoti. Pritarta, patvirtinta. Einame prie 37 pakeitimo, 108, 109, 110 ir 111, taip pat čia pat. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Dabar 115, 119, 149 ir 154. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Dabar 122. Čia jau dešimtas puslapis mano atveju, 122. 122. 122. Jau suradote turbūt, kas už prieš susilaiko atmestas. 38 pakeitimas atsiimtas. Atsiimtas. 123 kas už prieš Patikrinkime. Pasitikrinkime. 1, 2, 3. 123. Dabar balsavimas baigiamas. Atmestas 39 ir 26. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesti. 124. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta 125 ir 73. Kas už, prieš, susilaiko, atmesti. 40 ir 27 atsimti. 126 kas už. Prieš. Pasitikrinkime. Dėl 126 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. 127, 128, 76. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 41. Už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 129 ir 71. Drauge. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 129 ir 71. Dabar balsuoti baigime. Vienu per daug iš EPP frakcijos. Baigiu balsavimą. Atmesta 130. Kas už? Kas prieš? Ir vėl turime pasitikrinti, kad dirbtume tiksliai. 110. Pasavimas dabar baigiamas. Patvirtinta šį kartą. 161 kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisas už, prieš atmesta, kiek suprantu, labai aiškiai atmestas. 42 kas už prieš susilaikė, neke, nekilnojate rankų, mėly draugai. Taigi 42 pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko. Atmesta 132 už, prieš susilaiko. Atmesta. Dabar antrasis pakeitimas, kas už, Trečiasis, atsiprašau. Trečias pakeitimas. Pasitikrinkime. Baigėme balsuoti. Jis atmestas. 49. Kas už? Prieš. Ir vėl pasitikrinkime dėl 49. Baigime balsuoti. atmestas. 51. Kas už? Prieš susilaiko. Pritarta. 52. Už. Prieš susilaiko. Pritarta. 5. Už. Prieš susilaiko. Pritarta. 6. Kolegos, reaguokite iš karto. Taigi dar kartą. Penktasis pakeitimas penktasis. Nelabai matau, kaip balsuojate. E, dabar balsuoti baigiame. Atmestas. Šeštasis. Šeštasis. Kas už? Prieš. Sulaiko. Atmestas. 53. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. 53. Baigime balsuoti. Pritarta šį kartą. Septintasis, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime ir vėl. Septintasis. Baigiu balsavimą. Atmestas. Aštuntasis, kas už, prieš taip pat atmestas, bet pasitikrinkime. Turime tiksliai dirbti. Baigiu balsavimą. Atmestas. 29. E, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Ta pačia balsų dauguma. 10. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmestas. Ta pačia dauguma, 11 kas už, prieš. Pasitikrinkime dėl 11 pakeitimo. 11. Baigiu balsavimą. Jam pritarta aiškiai. 12. kas už, prieš, susilaiko atmestas, 54. kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 55, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta 14, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas 56, už, prieš, susilaiko. Pritarta 61, už, prieš, susilaiko. Pritarta 61. Šešioliktasis, kas aš už prieš susilaiko atmestas. Šešiasdešimt penktas už prieš susilaiko atmestas. Šešiasdešimt trečias už prieš pasitikrinkime. Šešiasdešimt trečias, žinoma, šešiasdešimt trečias. Baigime balsuoti. Atmestas. 62 kas už. Prieš. Susilaiko. Tikriname. Geriau pasitikrinti. 62. Baigime balsuoti. Pritarta. 64 kas už. Kas prieš. Susilaiko. Atmestas. 68 už prieš susilaiko atmestas, 69 už, prieš susilaiko pritartas, 70 už, prieš susilaiko atmestas. Antrasis kompromisas už, prieš susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisinis kas už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis už, prieš susilaiko pritarta. 23 už, prieš susilaiko. Reikia pasitikrinti dėl ketvirtojo kompromisinio. Gerai. Taigi, kilnokite rankas. O dabar Ketvirtasis kompromisinis, dabar balsavimą baigiu. Tikrai buvo jam pritarta. Atsiprašau, 23-asis už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime dėl 23-ojo. Baigiu balsavimą. Atmestas 24 kas už, prieš. Vėl pasitikrinkime. Dvidešimt ketvirtasis pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmestas dvidešimt penktasis kas už, prieš ir vėl tikrinamės dėl 25-ojo. Šį kartą balsuoti baigime. Atmestas 28 kas už, kas prieš. Pasitikrinkime dėl 28-ojo. Baigėme balsuoti. Atmestas 28. 78 pakeitimas čia dalimis. Dėl pirmosios, kas už, prieš, susilaiko. Čia pasidalijo balsai, tai turime pasitikrinti dėl pirmosios dalies. Balsuoti baigiame. Ne, netaip ir pasidalijo. 50 už, 9 prieš. Antroji dalis, kas už, kas prieš. Pasilaiko, pasitikrinkime. Baigiu balsavimą. Atmestas 80. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta Galutinis balsavimas, vardinis balsavimas. Prašome balsuoti. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tai toks yra rezultatas rezultatas. Einame dabar prie pranešimo projekto. Ne, ponas. Ponas Turmes nori pasisakyti dėl posėdžio vedimo tvarkos. Norėjau susigražinti savo pavardę, bet atrodo, kad tai atmesta. Manau, kad ateityje visi autobusai turi būti varomi elektra, pagaminta iš atsinaujinančių šaltinių. Uh, Ir aš galbūt e, netekau žavesio laimėti sudėtingose situacijose. Ir gal tai yra slapta priežastis, dėl ko aš iškeliauju. Labai ačiū visiems, tikrai malonu buvo dirbti. Uh, Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Turmesai. Ačiū, Klodai. Dabar e, kitas pranešimo projektas. Tai yra regrentas, kuri atšaukė 256 reglamentą 15 metų dėl notifikavimo komisijai apie investinius projektus į energetikos infrastruktūrą Europos Sąjungoje. Mūsų pranešėjai yra kolegė Barbara Kapel. Balsuojame dėl dviejų pakeitimų pradžioje, pirmo ir antro. Kas už, prieš, prašoma vardinio balsavimo, gerai, jūs teisūs, iš tikrųjų, tai reikia balsuoti vardiniu būdu, nes atmetame komisijos pasiūlymą. Vardinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kas už trečiąjį pakeitimą prieš susilaikę atmesta. Ketvirtasis pakeitimas už prieš susilaikę atmesta. Galutinis balsavimas, vardinis, taip pat prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Patvirtinta. Sveikiname pranešėją. Toliau kitas pranešimas. Taip pat projektas pranešimo. Pirmo dalinio pakeitimo tvirtinimas. Tai yra tarybos sprendimas dėl Junktinių Amerikos valstybių ir ES bendarbiavimo memorandumo. Mūsų pranešėjas yra Rolandas Paksas. Elektroninis balsavimas, vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. vardinis balsavimas. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Dėkoju, kolegos. Kitas taip pat Rolando Pakso pranešimas ES ir JAV vyriausybės sutarimo dėl mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo galiojimo pratesimas. Elektroninis balsavimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Panašus rezultatas. Sveikinu. Toliau paskutinis balsavimas bendarbiavimo sustarimas tarp ES ir Euro navigacijos saugos Afrikoje ir Madagaskare agentūros bendradarbiavimo susitarimo dėl palidovinės navigacijos plėtros ir susijusių paslaugų teikimo. Pranešėjas yra Jeržis Buzekas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Labai ačiū. Balsavimo procedūra baigta. Dėkuoju, gerbiami kolegos. Nepamirškite, kad mūsų laukia dar labai daug darbų. Iki 10 Liepos turime patvirtinti visus pranešimų projektus. Labai daug jų turime. Viena išimtis yra pagrindų programa 19 Liepos numatyta data įtvirtinti. Bet šiaip 10 Liepos yra labai svarbi diena. Kitas darbo tvarkės klausimas, bet dar trijų minučių per traukėlę. Visi likite salėje, bent jau aš tikiuosi, kad taip ir bus. Gerai. So, ladies and gentlemen, uh, sorry, uh, uh, let me say. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti kai ką. Tai yra, noriu pasveikinti poną Dominik Ristori, kuris labai dažnai lankosi Europos parlamente. E, tai nieko neįprasto, kad jūs lankotės šiandieną. Sveiki atvykę ir dabar su jumis aptarsime kitą, tiksliau kitas klausimas po Europos e, tinklų sujungimo priemonės svarstymo e, būtų ataskaita apie dėrybas. Tai yra paskutinis klausimas prieš e, pietų pertrauką. Kolega Misloroslavas Poche turėtų mums pateikti informacijos apie dėrybas dėl energetinio efektyvumo kad galbūt jūs nežinote visko. Tik noriu pasakyti, kad beveik baigtas svarstyti šis klausimas. Strasbūre negalėjome visko baigti laiku ir teko atidėti šį klausimą. Tačiau kolega Miroslavas Poche yra posėdėje, jis nuolat dirba su taryba dėrybose ir būtų labai gerai, jeigu jis galėtų pasakyti jums keletą žodžių apie dėrybas dabar, o ne po valandos, kadangi jisai norėtų grįžti į tarybą ir su taryba bei komisija aptarti visas dedales, nes norime iki 19 valandos šiandien e, baigti darybas, nes šiandieną 7 valandą prastės darybos dėl valdysenos ir reikėtų baigti dėrėtis dėl veiksmingumo iki tos valandos prieš perinant prie valdysenos klausimų svarstymo. Laiko neturime daug. Mes e, taip pat tęsėme darybas dėl atsinaujinančių šaltinių. Kolega Blanko Lopes yra atsakingas už tą sritį, jis yra posėdėje, jis taip pat turi problemėlę, kurią reiktų išspręsti. Bet e, kolega e, Miroslavas norėtų pasisakyti. Tai nesusiję visai su pasaulio futbolo čempionatu. Apie darybas kalbėkite, Miroslavai. Labas rytas, kolegos. Labai ačiū už tai, kad e, svarstome anksčiau šį darbo atvarkės klausimą. Labai trumpai norėčiau jūs informuoti apie tai, kaip e, vyksta šios dėrybos dėl energijos vartojimo efektyvumo. Jau buvo susitarta techninių lygmenių, praktiškai dėl visių techninių ir politinių klausimų. Darybos vyko nuo vasario mėnesio ir tikrai labai e, vertinu Europos parlamento ir Europos komisijos darybininkų pastangas pasiekti kompromisą. Dar liko aptarti keletą klausimų. Tai yra septintas straipsnis, ES ambicingi tikslai. Na ir e, trečias straipsnis, e, tai yra pirminė energija ir galtinė energija. Birželio 11, e, Birželio 11 dieną buvo susitikę ministrai, buvo parengta abiejų institucijų pozicija, primtinas e, kompromisas jau visai netoli, bet dėje kol kas dar tas galutinis sustarimas nepasiektas, nors abi institucijos priartėjo viena prie kitos. Kaip sakiau, kol kas dar nepavyko rasti uh, E, tokio kompromiso, kuris padėtų išspręsti likusius politinius klausimus ir kuris būtų primtinas abiems institucijoms. Visiškai netrukus po mano pasisakymo prasidės kitas darybinis raundas ir aš tikiuosi, kad mums pavyks e, e, rasti ambicingą susitarimą, taip pat ir dėl trečio ir dėl septinto straipsnio. Dėl tikslų tas neprivalomas tikslas galėtų būti 32,5-33 procentai. Taip pat norima įtraukti naują peržiūros taisyklę, pagal kurią 2023 e, metais tą tikslą, nuo 2023 metų tą tikslą būtų galima didinti. Dėl septinto straipsnio esu įstikinęs, kad pavyks rasti susitarimą dėl to, kiek po 2020 metų energijos kiekvienais metais valstybės narės turėtų sutaupyti galima galvoti apie 0,7 procento, 1 procento, galbūt netgi 0,8 procento, 0,9 procento. Bet kokiu atveju e, Europos e, parlamento ir tarybos pozicijos skiriasi tikrai nedaug ir aš tikiuosi, kad šiandien pavyks susitarti. O tai reikštų, kad tuomet būtų galima e, pasiekti susitarimą dėl viso dosie. Ačiū. Vien tik tai šiandien ant mūsų stalo guli e, trys e, dokumentų rinkiniai dėl valdysenos e, efektyvumo, e, energijos efektyvumo ir atsinaunančių energijos šaltinių. Ir aš tikiuosi, kad e, jau rytoj ryte. E, pavyks susitarti. Pavyks susitarti dėl visų tų trijų klausimų. Galbūt šiandien arba naktį. Na, o birželio 27 dieną galėsime pradėti uh, svarstyti um, elektros uh, rinkos struktūros klausimą. Na, o Kitų klausimų, ko gero, šiandien jau e, per e, e, šį mėnesį nesuspėsime pradėti svarstyti. Pradėsime svarstyti Liepos mėnesį, kaip ir minkaus Austrija, tokius klausimus kaip Acer ir pasirengimas rizikos suvaldymui. Energija, energijos sąjunga taip pat dujų direktyva. Irgi svarbus klausimai susijęs su energijos sąjunga. Ko, ko gero, lapkričio mėnesį reikės pradėti darybas dėl biudžetinių klausimų. Ir vyksta darybos dėl 12 prasidės dėrybos dėl 12 teisėkuros pasiūlymų gruodžio mėnesį. Taigi, kiek įmanoma greičiau reikia baigti svarstyti klausimus susijusius su elektros, e, su energijos sąjunga, nes kitaip mes nespėsime aptarti klausimų, kurie susiję su biudžetu, o už tai esame atsakingi. Taigi labai ačiū, ačiū Jums ir ačiū Jūsų kolegai Blanko Lopes. Kolega Turmes yra atsakingas už valdysenos klausimą. E, darybos dėl to vyks e, šį vakarą 7 valandą ir mes tikrai visi e, darysime viską, kad iki rytdienos ryto pavyktų susitarti. Dabar galime eiti prie 16 darbo tvarkios klausimo. Europos infrastruktūros tinklų priemonė energetikos srityje, kaip naujai patvirtintos DFP teisėkuros programų dalis. Generalinis direktorius Dominik Ristori pateiks savo pranešimą. Tai susiję ir su 21-27 metų biudžetu. Komisija neseniai pateikė pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinklų e, finansavimo. Taip pat, e, kadangi e, mes esame atsakingi už transportą, tai ir mums tenka tam tikra atsakomybė. Kalbant apie energetikos sektorių, yra numatyta beveik 9 milijardai eurų, 8,7 milijardo eurų, tai yra tikrai didžiulė suma. Ir ši suma skiriama tam, kad būtų galima užtikrinti perėjimą prie e, švarios energijos vartojimo, įgyvendinant e, tokį pasiūlymą kaip švari energija visiems europiečiams. generalinis direktorius buvo pakviestas tam, kad jis pristatytų komisijos pasiūlymo dalį susijusią su energija, energetika. E, ir kad jis papasakotų, kokie yra patys svarbiausi dalykai toje peržiūrėtoje CF. Taigi, gerbiamas direktoriu, gal galite papasakoti, kokie yra jūsų planai, kaip jūs įsivaizduojate e, Europos infrastruktūros tinklų priemonės taikymą ateityje. Uh, reikia baigti formuoti mm, e, energijos sąjungą. E, už tai atsakingas ir jūsų generalinis direktoratas. Žodis jums, Dominik, prašom. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Parlamento nariai, kaip žinote, mes dirbame labai sparčiai, kad uh, Europa turėtų pažangiausią reglamentavimo sistemą energetikos srityje, remiant Europos parlamentui, ypač jūsų komitetui. Bet tuo pačiu metu reikia nepamiršti, kad reglamentavimo struktūra ir energetikos infrastruktūra turėtų būti visiškai susiję du aspektai. Neįmanoma svarbių rezultatų pasiekti tuo pačiu metu nesprendžiant reglamentavimo klausimų ir energetikos infrastruktūros klausimų. Ta galima pasakyti galvojant apie pagrindinius energetikos politikos prioritetus E, kalbant apie energetinį saugumą, tai svarbu, tikriausiai prisimenate visi e, situaciją, kuri buvo sudariusi prieš, e, maždaug prieš dešimtmečių 2009 metais, kai kilo didelė energetikos krizė. Ir šiame kontekste labai svarbu užsitikrinti diversifikavimą saugumo energetinio srityje, tam, kad būtų galima išverti problemų, nes daug šalių vidurio rytų Europoje ir šiaurės Europoje gali nukentėti. Ir taip pat tai labai svarbu, galvojant apie konkurencingumą. Galima pasakyti, kad integruotas, tikrai integruotas tinklas reiškia didesnį konkurencingumą ir konkurencingesnės kainas. Taip pat tą patį galima pasakyti, galvojant apie tvarumą, darnumą. Ypač turint galvoje tai, kad reikia uh, užtikrinti kaip galima didesnę dalį atsinaujinančios energijos rinkos požiūrį tai svarbu, taip pat saugumo. Uh, Europos tinklo saugumo požiūriu. Tai labai svarbu. Pavyzdžiui, jeigu kovo mėnesį Portugalija daugiau negu 100 procentų atsinaujinančių šaltinių užtikrino gaminant energetiką, mes turime užtikrinti deramą tinklo valdymą, pavyzdžiui, jungties su Ispanija nes kitaip e, kiltų labai daug e, problemų užtikrinant tinklo stabilumo. E, mes, galvodami apie tuos esminius aspektus, pateikėme pasiūlymą dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės, e, numatytas naujas, e, nauja finansavimo dalis 8,65 milijardo eurų energetikai. Ir da, da, lyginant su dabartinė programa suma beveik pas dvigubės, bet e, to ir reikėjo. Atėjo dabar laikas pasižiūrėti iš naujo mūsų prioritetus. Pradžioje sakiau, kad e, buvo e, problemų dėl dujų tiekimo ir mes turime užtikrinti diversifikavimo deramą lygmenį tiekėjų pusėje ir kelių maršrutų pusėje. E, dujų infrastruktūros tobulinimas e, vyksta ir mes akcentuojame ypatingai inovacijas. O dabar atsirastų naujas prioritetas, kuris akcentuotų elektros e, gamybos projektus, vėjo jėgainių naujų atsiradimą, kad būtų galima e, skatinti energijos gamybą ir tiekimą per sieną. Bet dabar mes turėtume turime e, taip pat E, prisiminti, kad yra dešimt valstybių narių, kuriuose jungtis yra mažiau negu 10 procentų. Ir labai svarbu apie tai galvoti taip pat suprasti, kad mes esame be ne didžiausia ekonomika pasaulyje ir mes turime užtikrinti, kad 30 procentų elektros energijos būtų gaminama iš atsinaujančių šaltinių. E, tiksliau dabar taip yra, o per ateinančius 10 metų e, ši dalis padidės iki daugiau negu 50 procentų. E, ir atsiras didesnis energijos, elektros energijos importo ir eksporto poreikis. Viskas priklausys nuo e, gamtinių sąlygų, nuo pajėgumų valstybių narių. Pavyzdžiui, kai kas gamins daugiau energijos iš e, vandens jėgainėse, kai kurios vėjo jėgainėse, tiek jūroje, tiek sausumoje. Ir Tai reikia užtikrinti deramą srautą elektros energijos tarp sienų. Šiame kontekste bus labai svarbu dirbti tam, galėtume e, atsisakyti tam tikrų situacijų, kurios dabar yra neprimtinos. E, dabar yra trys valstybės narės, kurios priklausomos yra nuo Rusijos tinklo. E, o jau dabar yra 2018 metai. Tos e, valstybės narės 2004-aisiais įstojo Europos Sąjungą ir dirbame mes dabar nuolat, e, kad trys Baltijos šalys ir Lenkija galėtų pasirinkti kitaip ir kad galėtų atsijungti nuo Rusijos tinklo ir prisijungti prie kontinentinio tinklo tinklo. Tai yra mūsų pas didžiausias prioritetas. Jūs visi taip pat žinote energetinių salų problemą Pirėnų pusės salyje. Biskajos įlankoje gyventamas naujas projektas ir tai leis uh, užtikrinti 8 procentų, nes viršti 8 procentų lygį tarpusio jungtyse tarp Ispanijos ir Prancūzijos ir uh, Prancūzijos ir, prezidentas ir Ispanijos misas pirmininkas E, taip pat Portugalijos ministras pirmininkas ir komisijos pirmininkas turėtų susitikti aptarti tuos klausimus. Tai yra labai svarbus dalykai ir aš esu tikras, kad mes ir toliau akcentuosime tarpusavio jungčių svarbą ne tik 10 procentų iki 10 metų, nes beveik visos valstybės narės bus pasiekusios tą lygmenį, išskyrus gal vieną ar dvi, tačiau turėtume mes siekti viršyti šį rodiklį, siekti 15 procentų tarpusavio sujungimo. Tai būtų jau iš principo naujas žingsnis. Ir mes šio požiūriu siūlome atsaką, atsakymą diskusijose mes reaguojame į kovo 14-osios rezoliuciją šių metų ir pasiūlėme e, praplėsti e, naujosios Europos tinklų e, sujungimo priemonės aprepti ir apimti tarp valstybinės jungtis. Ir mes remia pranešėjus ir kitus produktus ir norime, kad atsirastų platesnė rinka, neapsiribuojantį valstybių narių sienomis, nes sąnaudos mažėja ir atsinaunančių šaltinių sąnaudos e, labai sumažėjo, gaminant energiją iš tų šaltinių per pastarosius dviejus su pusė metų. Ir mes e, matėme kad prieš porą metų offshore'inėse vėjo jėgainėse 150 eurų kainavo kilovatvalandę pagaminti elektros ir dabar jau vos 60 eurų megavatui. Tokios yra sąnaudos. kartais galvojama tik apie ilgalaikę perspektyvą aptarinėjant energijos klausimus, bet mes jau dabar turime galvoti apie inovacijas, apie švarios energijos pramonį pagrindą, ypač galvant apie didelės turbinas, apie pajėgumus, kad būtų galima uh, užtikrinti konkurencingumą atsinaunančių šaltinių. Galiu kalbėti apie saulės energiją, taip pat apie vėjo jėgainės, įskaitant opšorinės. Uh, Ir tokiu būdu e, mes e, sieksime išlaikyti technologinę lyderystę, e, dėkdami naujas struktūras. Tai labai svarbu. Mes taip pat renksime metodiką dėl įgyvendimo priemonių. Pasirodys mūsų pasiūlymai ateinančiais mėnesiais. Mes taip pat e, sieksime e, sukurti sąlygas, kad būtų galima sustiprinti pajėgumus, galimybės pasinaudoti naujomis galimybėmis ir e, taip pat skatinsime regioninį bendradarbiavimą. Jis turėtų pakilti kitą lygį. Jūs žinote, kad regioninių pajėgų mechanizmas yra nepaprastai svarbus. Europoje matome poslinkius visur. E, kalbėjau apie situaciją tarp Portugalijos ir Ispanijos, bet mes norėtume poslinkių vidurio rytų Europoje. Nedaug kas žino, bet daugelis iš tų šalių jau yra pasiekusios dešimtųjų metų atsinaunančių energetikos e, išteklių tikslus. Baltijos šalyse, Lenkijoje vyko labai svarbios diskusijos Katovicuose praeitą mėnesį ir jūs ten dalyvavote. Ir mes e, taip pat e, pietvakarių Europoje dirbsime. Tai yra rimtas uždavinys, mes e, pateiksime naują pasiūlymą, e, subalansuotą ir taip pat e, stebėsime, kas vyksta su daugiamete finansinė programa. Mes ir toliau akcentuosime, kad būtų išlaikyti tie prioritetai, kuriuos aš ką tik pristačiau. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymą. Dabar pradėsime nuo mūsų pranešėjos. E, Europos infrastruktūros tinklų priemonė priemonės tema, ponė Virkonen. Dėkui, ponė pirmininkė, ačiū e, Jums, generalinis sekretoriau, už Jūsų e, pasisakymą, tai įdomu. E, ir parlamentoje apskritai ir mūsų komitetai eina kalba apie augimą, naujas darbo vietas ir taip toliau. Mes žinome, kad laikotų prie vidurio peržiūra parodė, kad ši programa yra pakankamai sėkminga. E, žinote, kad mes draugė dirbame su transporto komitetu, e, kalbėdami apie energetiką, taigi mūsų laukia įdomus darbas, nes aišku, e, parlamentui ir pramonės komitetui vienas iš prioritetų yra sukurti energijos, energetikos sąjungą. E, siekiant e, e, tvarios ir saugios energetikos rinkos Europoje. Tai vienas iš mūsų uždavinių taip pat. Prioritetai, kuriuos generalinis direktorius pristatė, visiškai atitinka ir tas diskusijas, kurios vyko čia, pramonės komitete, E, e, iš tikrųjų, sąsajose neturi būti jokių spragų e, Europoje, jeigu norime turėti bendrąją energijos rinką. Dabar turėtume daugiau sustelti į cross sektorinės, tarp sektorinės sąsajas. Turime į viską žiūrėti draugė, į transportą, energetiką, skaitmeninimą, taigi turime ieškoti sinergijų, kai kalbame apie išmaningus tinklus ar alternatyvių e, degalų infrastruktūrą arba transporto tinklus arba E, automatizuotą judumo dalykus ir taip pat, žinoma, vis labiau ir labiau reikia kalbėti apie kibernetinį saugumą. Taigi tie svarbus sektoriai yra ne tik energetika, bet taip pat ir skaitmeninimas. E, ir čia mums reikia tarp sektorinių sinergijų. Aš manau, kad e, mūsų komitetas gali pritarti uh, apskritai pritarti prioritetams, kuriuos e, šiame dokumentų rinkinyje kelia komisija. E, mūsų laukia kelios intensyvios savaitės, nes e, turime parengti drauge su bendra pranešėjais iš transporto komiteto mūsų pranešimo projektą, paskui mūsų laukia vasaros atostogas, taigi vienas iš mūsų komiteto prioritetų yra dirbti veiksmingai ir tada galėsime gerai pradėti dėrybas rudenį. E, taigi, e, iš tikrųjų laukiu kolegų iš komiteto minčių ir laukiu labai įdomių diskusijų ateityje. Žinome, kad suinteresuotose šalys ir subjektai taip pat turi labai didelių uh, rūpešių, sakysime, tuose šalyse, kur sąsajų nėra, e, laukiama investicijų, užtikrinant energetinį saugumą, užtikrinant energetikos rinkos veiksmingumą. Ir labai svarbu, kad dirbtume, kurdami infrastruktūros tinklus visoje Europoje. Dėkui dabar žodį šešėliniams pranešėjams e, iš SND. Pone Kupalanatri. Dėkoju. E, labai įdomus ir į ateitį žvelgiantis pasiūlymas iš komisijos pusės. Aš džiaugiuosi. Tuo pranešėjo taip pat e, paminėjo, kad dėl skaitmeninės, e, skaitmeninio elemento energetikoje mes šiek tiek pasigėdome. Taip pat šiek tiek pasigėdome mm, daugiau dėmesio transportui. Ateityje, matyt, reikės ir į tą dalį daugiau pažvelgti. Na ir e, aš manau, kad e, klimato dalykai kitais metais taip pat yra aktualūs, rengiantis po e, Paryžiaus sustarimų atsiradusios padėties aptarimui ir aišku, kad mes turime paspartinti mūsų darbą klimato kaitos rytyje ir į tuos dalykus atsižvelgti. Aš norėčiau detaliau e, pažvelgti e, į tuos 65 procentus e, išlaidų, kurios bus susijusios su klimato kaita. Čia parlamente turime geriau padirbėti, pasižiūrėti ir panalizuoti situaciją ir paskui reikės pažiūrėti į atsinaujinančių šaltinių dalykus, į tarp valstybinius ryšius. Dažnai kalbama, kad tai yra vietos dalykas, bet ne visada taip yra. Elektros energija, aišku, yra labai svarbus elementas, turime žiūrėti, kaip uh, tie dalykai vystosi, kai kuriuose e, valstybėse transporto elektrifikavimas jau pasiekė 70 procentų, kai kur e, mažiau kol kas. E, tai taip pat įtakoja energetikos energijos poreikius. Tai mes e, turime ieškoti įvairiausių galimybių tame tarpe ir e, šildymo srityje. Jeigu neperėsime nuo iškastinio kūro prie kitų formų, tai taip pat nebus gerai. Mes žinome, kad turime dabar ir švariosios energetikos dokumentų pirmąjį rinkinį. Aš tikiuosi, kad parlamentas draugės su taryba sėkmingai dirbs tą linkmę. Ir ypač, kalbant apie regioninės elektros rinkas, mes šiaurės šalise žinome, kad jos puikiai uh, veikia, o kai dar e, priėmėme ir Baltijos šalis, e, tai irgi girdime labai gerų pavyzdžių. Estai, pavyzdžiui, sako, kad kainos e, iš tikrųjų gana smarkiai sumažėjo. Dėkui AKR frakcijos vardu. Ponas Česaka. Labai ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau kuo nuoširdžiausiai padėkoti generaliniam direktoriui už atliktą padėties analizę. Visų pirma, ačiū komisijai už tai, kad e, bandoma e, išlaikyti tinkamą biudžeto lygį. Mes žinome, kad daugiametė e, finansinė programa susilaukia visada labai daug dėmesio. Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra vienas iš veiksmingiausių komisijos instrumentų. Taigi e, šiam instrumentui turi būti numatytas tinkamas finansavimas tam, kad būtų sukurta geresnė infrastruktūra. Man labai svarbu paminėti ir e, Baltijos e, šalių dujotekį. Mes daug kalbame apie E, Nord Stream 2 e ir priklausomybę nuo Rusijos. E, aš noriu pateikti klausimą komisijai. Briuselėje labai daug kalbama apie judumą, mobilumą ir nuolat kyla tie patys klausimai. Ar reikėtų kurti naują infrastruktūrą tinkamą naujoviškoms transporto priemonėms ir ar turėtumėm gaminti daugiau elektros, elektromobilių? Uh, Aš manau, kad mums svarbu sukurti tokią infrastruktūrą, kur būtų daugiau vietų, kur būtų galima pasikrauti e, elektros, e, elektrinius automobilius. Taip pat reikėtų supaprastinti jų e, įvežimo tvarką. Kiek supratau komisiją, tai ji mano, kad valstybės narės daro per mažai. Ta paminėjo savo kalboje ir komisijos atstovas, generalinis direktorius. Uh, Aišku, visą laiką e, kyla ir kaštų klausimas. E, kiek mes galime skatinti e, investicijų į, į tas krovimo aikšteles iš viešojo sektoriaus, iš privataus sektoriaus. Taip pat svarbu išnaudoti sinergijos efektą vykdant daugiametę finansinę programą. Norėčiau taip pat sužinoti daugiau apie išmaniuosius tinklus, nes jie taip pat labai svarbus, norint užtikrinti apsirūpinimą elektrą vietos lygmenių. Ypač nepamirškime, kad ko gero reikės daugiau energijos dėl elektromobilių. Taip pat įdomu, kaip e, e, komisija įsivaizduoja finansavimą iš kelių šaltinių pavyzdžiui, naudojant Horizontas 2020 programą ir CEF. Dabar dėl Baltijos šalių ir Lenkijos. Kaip būtų galima panaudoti CEF e, būtent tame regione, siekiant užtikrinti įvairesnių transporto rušių naudojimą? Na ir galiausiai dėl dujotiekių. Dabar skatinama vis daugiau naudoti atsinaunančių energijos šaltinių. Kaip Jūs manote, kad būtų galima čia dar daugiau nuveikti? Ponas Petersen išaldė. Dėkoju e, Jums, e, Dominikai, už pastabas. E, sveikiname tai, kad Jūs vis labiau susitelkėte ties Paryžiaus susitarimų įgyvendinimu. gyvendinimu nuo 5,3 iki 8,7 e, eurų e, išlaidų padidinimas mums taip pat. E, Milijono eurų išlaidų padinimas taip pat yra labai svarbus. Aišku, taip pat svarbu pritraukti ir privačių investicijų. Labai svarbu, kad ženkli biudžeto dalis yra skirta E, išlakų mažinimui. Taip pat e, svarbu tarp valstybinę tinklų infrastruktūrą stiprinti ir tobulinti energetinį krepšelį, ypač atsižvelgiant e, į tikslą 2030 metais turėti 22 procentus atsinaujinančių elektros šaltinių. E, bet e, siekiant 2050-ųjų e, tikslų labai svarbu yra daugiau dėmesio skirti elektros energijos infrastruktūrai. Elektros perdavimo sektoriuje reikia labai ambicingų išlaidų naujo Europos infrastruktūros tinklų priemonės reglamento 7, 8, 19 straipsnėje išdėstyti nauji kriterijai. Taip pat sakoma, kad komisija deleguotojų aktų priims e, naują kriterijų rinkinį. Mano pasiūlymas e, būtų, e, kad komisija remtųsi dabartiniu išplėstiniais kriterijais, kurie yra 14 straipsnėje ir antrame priedė. Nes tie naujieji kriterijai turi atspindėti, e, kad būtų mažiau CO2 išladų, e, išlakų, atspindėti Paryžiaus susitarimus ir į atsinaujinančių energijos, e, atsinaujančios energijos kaštų sumažėjimą nuo 13 metų. Taigi nekantrai lauksiu jūsų pastabų šiais klausimais, kai kalbama apie kriterijų peržiūrą, siekiant pasiekti e, visus tuos, įgyventi visus tuos įsipareigojimus ir tikslus. Kolega Marcelės, dėkoju pirmininkė. Labai ačiū generaliniam direktoriai už jų paaiškinimus. Aš manau, kad e, siūloma labai pozityvių dalykų, pavyzdžiui, e, tarp valstybiniai projektai ir sinergijos tarp skirtingų sektorių. Taip pat e, reikia pasidžiaugti tuo, kad bandoma EFSI struktūrinius fondus ir horizontą sujungti ir bendrai naudoti. Galbūt vis tik tai reikėtų kai ką ir pakritikuoti dėl pasiūlymų. Manau, kad komisija galbūt pernelik daug galvoja apie dujų projektus, kažkada tai kritikavome ir taip pat kelia susirūpinimą tam tikri pasiūlymai dėl CO2 emisijų kyla tam tikrų abejonių mums ir siūloma, pavyzdžiui, Biskajos įlankoje užtikrinti jungtis, bet kyla nemažai abejonių dėl ekonominio atsipirkimo pirmiausia Ispanijai ir dalyvavimo ligmens bei skaidrumo. Yra e, abiejose pusėse tiek e, Baskų krašte, tiek uh, e, Akitanėje. Uh, E, tam tikrų grupių ir struktūrų, kurios yra e, susirūpnusios dėl tai, kaip bus visas projektas įgyvendintas. Ir dar noriu kai ką pasakyti. Jūs kalbėjote apie e, transeuropinius tinklus energetikos srityje. E, mes, kaip žinome, buvo. E, patvirtintas reglamentas, e, bet jis net naujintas atsižvelgiant į Paryžiaus e, klimato kaitos susitarimus. Taigi norėtume paklausti, kada ir kaip ketinate peržiūrėti šį reglamentą. Dar vienas dalykas, Europos parlamentas per naujausią CEF peržiūrą kalbėjo apie tai, jog dauguma projektų turi būti skiriama elektros koridoriams. Žinau, kad daug e, kartų buvo kalbama apie e, tai, kad iki 90 procentų e, lėšų turi būti skiriama tiems projektams, bet raštu komisija nieko nepateikė. Ir mes turime aiškiai kalbėti apie tai, ko norime ir kokio ligmens norime. Aš norėčiau, kad jūs konkrečiai apie tai pakalbėt, pakalbėtumėte. Ir kitas dalykas apie klimato e, aspekto integravimą į kitas e, kryptis. Jūs kalbėjote apie 60 procentų, bet mums atrodo, kad tai nepakankama. 24 tai labai svarbu galbant apie Paryžiaus įsipareigojimus ir taip pat uh, at, Tartotinės klimato kaitos komisijos išvados, e, kurios sako, kad nepakanka veiksmų, jeigu norime apriboti pusantrų procentų temperatūros kilimą, pusantrų laipsnių temperatūros kilimą, taigi mes turime galvoti apie šimtą procentinį integravimą klimato aspekto. Dėkoju. To... Dabar šešėliniai pranešėjai kiti. Tiksliau pasisakė visi, norėjo šešėlį prašyti, dabar kiti kalbėtojai, ponia Werner. Labai ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Ristoriu už tikrai labai įspūdingą pranešimą. 9 milijardai eurų Europos infrastruktūros tinklų priemoniai tai yra tikrai puikiai žinia. Norėčiau pakalbėti apie energi elektros energiją. Jūs sakėte, kad 10 valstybių narių turi mažiau negu kad, yra pasiekiusios mažiau negu 10 procentų tinklų sujungimo tikslo. Tai tikrai per nelik mažai, ar pakaktų 15 procentų, ko gero ir tai nepakankama. Kalbant apie e, e, elektros rinką, e, mūsų rinka yra didžiulė likvidi rinka. Vyksta tarptautinė priekyba elektros energija. Dėl to e, elektros tinklų jungtis yra tik tais pusė tiesos. Mes turime pažvelgti, koks tinklas slypi už tų e, e, jungčių. Ar valstybės narės yra pasirengusios priimti elektros energiją iš kitų valstybių narių ir ją paskirstyti savo šalies teritorijoje. Mums reikia decentralizuotų tinklų. Na ir iš tikrųjų čia dar daug ką reikėtų e, nuveikti. Reikėtų kurti ne tik tais elektros tinklų jungtis, bet reikia e, užtikrinti, kad tinklai būtų tokie, kad jie galėtų priimti elektros energiją iš kitų šalių. Valstybės narės tam turi būti pasiruošusios. Na ir tikrai ne visos valstybės narės tam jau yra pasiruošusios, jos dar turi plėtoti savo tinklus. Ir kyla klausimas, ką čia galėtų nuveikti komisija. Uh, Gali būti taip, kad, tarkim, pasienio regionuose yra didžiuliai pajėgumai, yra daug elektros energijos, bet tiesiog nesugebama jos paskirstyti. Ačiū. Toliau panegrostet. Merci beaucoup. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Dominiką Ristorijus tikrai e, puikiai dirba ir tas darbas labai mums e, naudingas. E, e buvo Aš e, noriu paminėti jungtis tarp valstybių narių, kurios užtikrina geresnius energetikos e, srautus, bet reikia užtikrinti, kad naudos e, sąnaudų e, balansas būtų teigiamas, kad sąnaudos nebūtų penelik didelės. Ir aš galbūt klystu, bet e, man atrodo, kad nepakankamai atsižvelgta į tuos dalykus. Ar galėtumėte mums pasakyti, kaip e, atlikti kaštų naudos vertinimo analizę e, atrenkant projektus ir ar bus atliekama tokia analizė įrašant projektus į bendro intereso projektų sąrašą, ar tikrai bus įvertinamas rentabilumas jų. Dėkuoju dabar kolega Blanko Lopes. Labai ačiū, pirmininkė. Manau, kad CEF programa yra puiki e, ir jos ryšys su energetika yra e, ypatingai reikalingas. Pirmiausia, jeigu mes norime e, sukurti energetikos sąjungą e, tokia, kuri užtikrintų mūsų autonomiškumą ir sumažintų priklausomumą energetinį. Toks yra tikslas energetikos sąjungos ir šios programos. Mes apie tai galvojame, kai dirbome ir norėčiau padėkoti komisijai už darbą, kai dirbome, kad užsitikrintume susitarimus dėl atsinaujinančių energetikos šaltinių. Uh, ambicingos, kad skatintume švarę energetiką. Taip pat e, kalbėjom apie tai, kad atsinaujančių šaltiniai turėtų būti variklis nepriklausomų energetinių Europos Sąjungos. Ir mes pasiūlėme vieną pakeitimą, kurio numatoma užtikrinti būtinas jungtis, e, kad jos dar į tvirtintų ES siekius e, skatinti švarios energetikos uh, gamybą ir mes turime toliau e, stiprinti šį tikslą. Visi europiečiai nori būti e, labiau nepriklausomi ir taip pat mes turime ateityje, skatinti ateities energetiką, švarę energetiką. Ačiū, kolega Eduard Martin. Martan, dėkoju pirmininkė, e, dėkoju ponė Ristori už jūsų pasakymą. Aš e, esu patenkintas tuo, kad jūs kalbėjote apie svarbą jungčių, elektros jungčių. E, bet e, reikia ir kalbėti apie pavojus. Aš, kaip ir kai kurie kolegos, noriu pasakyti, kad galvojant apie bendro intereso projektus, pirmiausiai buvo galvojama apie e, dujų projektus, pavyzdžiui, Ronos slėnyje, e, Prancūzija, Ispanija. Ir žinome, kad neturime mes labai daug lėšų ir negalime jų eikvoti bet kur. Ir reikia dirbti taip, kad piliečiai mums nepriekaištautų rytoj dėl to, kad mes nederamai tuos pinigus panaudojame. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti aplinkos apsaugą, nes skubus tai yra darbas ir taip pat mes turime nevėluoti plėtodami atsinaunančius energetikos e, šaltinius. Ir reikėtų galbūt e, galvoti apie regionus, kurie uh, yra pažengę, bet taip pat skatinti tuos, kurie yra nepakankamai išplėtoję atsinaunančių šaltinių naudojimą ir paskatinti juos finansiškai. Dabar kloturmės. E, dėkoju e, e, mūsų svečiui, dėkoju Katerinai ir noriu pasakyti, kad labai svarbus klausimas yra yra darbas tam, kad mes užsitikrintume. Svarbiausius dalykus norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Virkunen, kad ji kalbėjo apie pramonės aspektą Europą su Siemensu, ABB ir e, kitais veikėjais, kitomis įmonėmis. E, e, galvodama apie elektromobilius, turėtų galvoti apie e, ateitį transporto sektoriaus ir mes turime galvoti apie tokias iniciatyvas kaip e, Digital Meets Transport ir kitas. Ir taip pat reikėtų kalbėti konkrečiai Ispaniją, Portugaliją pradės į Centrinę Europą eksportuoti e, žalėje elektros energiją. Baltijos valstybės turėtų atsijungti nuo Maskvos tinklo ir sinchronizuoti su Europos tinklu. Ir labai noriu pasidžiaugti Lenkijos vyriausybės žingsnius e, dėl e, jungties e, tarp Lietuvos ir Lenkijos, kuri leis užtikrinti, naudoti elektros energiją, perduoti elektros energiją pagamintą Baltijos jūroje. Ir reikia Baltijos jūroje už, sukurti sujungtą tinklą. Pietričio Europa Rumunija gali tapti eksportuotoje vėjo e, energijos. Taip pat Baltijos jūroje bus gaminama nemažai tokios energijos ir Šiaurės jūroje atsiranda naujų e, centrų. Ir yra e, projektas su Junktinė karalystė. Šiaurės jūroje penkios valstybės e, susijusios su tuo regionu mes galime sukurti 50-60 gigavatų pajėgumus gamindami mm, vėjo iš, iš vėjo energijos elektrą. Ir reikia uh, siekti sutelkti vyriausybės, patraukti jas ir tokiu būdu gaus galima dirbti ir taip pat pasikliauti Europos komisijos pasiūlytų uh, biudžetų ponė Del Castillo. Labai ačiū. Dėkoju Dominikui ir istorijų už tai, kad atvyko pas mus. Aš norėjau uh, grįžti trumpai kaip jau ir per ankstesnės diskusijas, kai teikėme pakeitimus, kalbėjome apie įvairias e, jungtis tarpusavio e, elektros energijos srityje. Taigi noriu grįžti prie kai kurių dalykų. Fransuas sakė, reikia įvertinti sąnaudas ir naudą, bet reikėtų galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, ne tik apie e, naudą ar sąnaudas iškart gyvenant projektą. Reikia galvoti apie tolesnę perspektyvą, nes kitaip nes e, negalėsime deramai įvertinti masto ir potencialo. Ir dėl to, man atrodo, yra svarbu sėti tarpusavio jungčių plėtotę su tikslų gyvenimu. Atsinaujinančių šaltinių srityje turime siekti vis daugiau, taip pat mažinant emisijas ir tuo pačiu metu labai svarbu, kad kai kurie regionai, skaitant Pirėnų pusėsalį, e, e, būtų sujungti, nes kitaip e, kaip E, kalbėjo Klodas Turmes, e, turėtume tapti grinėjai eksportuotojai, bet iš tikrųjų, jeigu nebus tų jungčių, nieko mes negalėsime eksportuoti. Ir reikia galvoti apie vidutinės ilgalaikės e, trukmės perspektyvą. Galvojant apie bendro intereso projektus, man atrodo, tai yra esmės svarbus dalykas, nes kitaip mes būtume trumparegiški labai, jeigu galvotume tik tai apie dabartį ir labai netolimą ateitį vertindami naudą ir kaštus. Pone generalinė direktoriau, dabar žodis jums, išklausime pastabas, klausimus. Dėkoju ir ačiū visiems už jūsų pastabas ir e, apskritai už jūsų paramą. Pranešėjai atsakysiu štai kaip iš tikrųjų mes e, tiesime tiltus tarp skirtingų Europos infrastruktūros tinklų priemonės komponentų, tarp energetikos, transporto, skaitmeninių dalykų. Tai bendro proceso dalis e, ir iš tikrųjų e, jau su Prancūzija, Ispanija, Portugalija pradėjom tokių e, e, stotelių ar e, tarpinių stočių projektus prie e, greitkelio. E, prie greitkelių. Skaitmeninimas, žinoma, taip pat ir labai svarbus dalykas. Ilgai mes jautėme nenorą eiti, žengti tą kryptimį, bet dabar tai yra fundamentaliai svarbu ne tik dėl efektyvumo, bet taip pat dėl tinklų saugumo, kad iš karto galima būtų aptikti incidentą e, tinkle ir e, ištaisyti situaciją. Tai, žinoma, svarbu ir kibernetinio saugumo prasme, ypač svarbu užtikrinti energetinės infrastruktūros saugumą taip pat. Taigi e, yra sąsaja energetikos, transportas, skaitmeninių dalykų, bet taip pat reikia atsiminti ir horizontalius e, dalykus. Pone Kampulė Natry. Iš tikrųjų, e, elektros energija naujoje e, tinklų priemonės programoje taps e, tikrų prioritetų. Turiu pasakyti, kad aš asmeniškai galvoju turėtume pasiekti bent jau 80-95 procentų e, finansavimą naujojoje DFP. E, ir e, turiu pasakyti, kad neišvengiamai po krizės Mes iš karto po 2009 metų turėjome vykti į Sofiją ir Bratislavą, kur situacija susiklostė tragiška, nes tos dvi šalys šimtų procentų e, priklausė nuo e, rusiškų dujų. Ir e, kalbant apie tiekimo situaciją, situacija iš tikrųjų buvo labai katastrofiška, ne tik ekonominė prasme, kad sustojo gamyklas ir taip toliau, bet taip pat ir dėl nepatogumų, kuriuos patyrė gyventojai. Taigi e, turėjom tiesiog prievalę e, veikti šioje srityje ir aš turiu padėkoti taip pat ir Europos parlamentui už e, sėkmingas dėrybas e, dėl reglamento, kuris reglamentoja E, dujų tiekimo saugumą. Ponas Ezak klausimas, iš tikrųjų mes e, ypatingą dėmesį e, skirsime ir jau dabar skiriame labai svarbiai dujų infrastruktūrai, ypatingai Baltijos regione iš Norvegijos į Lenkija ir toliau. Čia reikalai klostosi, sakyčiau, tikrai gerai ir e, tai pademonstruos e, tikrai e, didelę sėkmę diversifikacijos prasme. Aš taip pat e, sutinku ir su jūsų argumentais ir pamastymais dėl e, elek, elektrinio judumo. E, reikia daugiau dirbti, kuriant e, įkrovimo taškus, kuriant tą infrastruktūrą, ypatingai miestų vietovėse kur e, iš tikrųjų ir e, taršos, e, ir automobilių spūščių lygis yra daug didesnis. Taigi čia mums reikia naujos dinamikos ir e, naujieji teisės aktai taip pat e, mums padės šias problemas spręsti, kaip sakė ir pranešėjo. Taip pat e, e, skiriame ypatingai e, didelį dėmesį e, dėl tarpusavio e, junglumo ir suderinamumo. Toliau Iš tikrųjų, reikia, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė labiau prisidėtų prie e, emisijų mažinimo. Tačiau e, reikia tai daryti derinant su švarios energetikos, energetikos veiksmingumo ir tarpusavio sujungimo veiksmais. E, jūs minėjote ilgalaikę dekarbonizavimo e, programą. Iš tikrųjų taip yra, e, bet reikia vis tiek siekti bent 85-90 procentų prioriteto elektros energijai. Tada ES taps lyderė e, pasaulyje. E, susitiksime visi Katovicėje, e, patvirtinsime naują reglamentavimo sąrangą. Ir aš nematau kito konkurento pasaulyje, kuris per artimiausias dešimt metų pasiektų 50 procentų atsinaujinančių šaltinių. O kaip čia buvo jau sakyta, galime e, pasiekti daugiau negu 50 procentų. E, tokią dinamiką mes kūrėme. E, per paskutinį trilogo posėdį jau buvo kalbama apie, apie bent 32 procentus, bet mes judame toliau ir tai toliau išryškinsime dėrybose. Aš galėčiau Jums pasakyti, kad iš tikrųjų reikėjo mums e, daug dėmesio skirti dujų klausimui, nes situacija daugelie Europos dalių buvo ypatingai sudėtinga. Pirmiausiai e, vidurio, pietričių Europoje, aš minėjau ką tik tai Slovakiją ir Bulgariją bet nuo to laiko mes pasiekėme labai daug ir mūsų tikslas iki 20 metų pasiekti situaciją, kai ne viena valstybė narė e, nebūtų visiškai priklausoma nuo pagrindinio vieno tiekėjo. Ir tai buvo. Dabar mūsų prioritetas yra judėti link elektros ir mes atvėrėme CEF naują programą atsinaujinančiai energijai šioje srityje. Dėl e, Pirėnų pusėsalio turėjome puikią galimybę, e, noriu paminėti ir Biskajos įlanką, ir trys valstybės narės, e, jų vadovai sutinka su tuo, nes jie mato tarpusavio jungčių uh, E, svarbą ir Biskajos įrankos projektas yra labai svarbus ir mes komisija dirbame labai rimtai, kad tai būtų projektas, kuriam pritartų visuomenė. Ir kad e, mes norime visų europiečių paramos tokiems projektams. Kalbu apie atsinaunančių kreditų iniciatyvą. Tai yra E, susijęs su tinklų valdymu, įtraukiamas bus įvairios nevyriausybinės organizacijos ir mes norime, kad visuomenės atstovai e, galėtų naudotis e, nauda tokių projektų, tai yra saugumo didesnių, konkurencingumo rezultatu, tai yra geresnėmis kainomis. Ir dėl to mes norime veikti šiuose srityse ir manau, kad per galutinės dėrybas mes sugebėsime uh, įtvirtinti šį požiūrį. Jeigu mums nepavyks kartu aiškiai išdėstyti prioritėtų dėl šių sričių, dėl elektrifikacijos ir dėl uh, projektų gyvendamų e, keliose, abiejose sienos pusėje e, nepasieksime savo tikslų, nes regionė, e, regionio bendravimo pol, p, rezultatai yra labai teigiami. Ir noriu pasakyti, kad dešimt valstybių narių uh, 10 procentų e, nepasiekia ir mes turime veikti kartu. Mes turime, e, matome, kad kai kurios šalys veikia labai gerai, grupė žalių ir 15 procentų yra numatytas tikslas toje grupėje, dabar reikia apibriežti parametrus, kuriuos būtų galima įgyventinti kur, ir kurie sujungtų visus veikėjus, e, reguliuotojus, valstybės narės aišku, E, perdavimo sistemų operatorius taip pat ir kad sukurtume optimalias sąlygas. Norėčiau pasakyti poniai e, Grostet, kad e, pelningumas taip yra įtraukta į kriterijus, į tai atsižvelgiama atrenkant projektus. Kartais tuo apsiribojama ir tiek, aš atsakau ir ponai dėl Kastijo, bet mes turime galvoti ir apie, pavyzdžiui, regioninį aspektą. E, valstybės narės ir perdavimo sistemų operatorius, vertindami e, naudą ir sąnaudas. Taip pat e, reikia atsižvelgti į ryšį su reguliavimo struktūromis. Noriu pasakyti, kad vidutinė graža energetikos projektų yra didesnė ir jūs žinote tą puikiai negu kad transporto srityje ir e, atsiranda konkurencingumas energetikos e, srityje didesnis ir dabar jau atsinaunančiose šaltiniuose, anksčiau nebuvo taip ir tai yra toks papildom, papildoma tokia paskata keliauti uh, E, šią linkmę ponė Blanko Lopės tarpusavio jungtis, tai yra nepaprastai svarbus dalykas, galvojant apie energetikos sąjungą ir jūs esate pranešės atsinaujinančios energetikos klausimų, jūs darbas yra ypatingai kokybiškas, e, jūs labai aktyviai bedarbiaujate su komisija, E, bet reikia užtikrinti e, bendrą darbą ir su valstybės narėmis, ir su komisija, ir su suinteresuotais subjektais, ypač su jais tarpusavio jungčių vaidmuo gaminant energiją iš atsinaujančių šaltinių yra vienas iš didžiausių mūsų iššūkių ir toks jis bus per ateinančius metus, bet reikia galvoti apie pozityvius aspektus. Aš, e, ponė Martens, jau kalbėjo apie regionus, apie COP susitarimus. Man atrodo, kad komisija, Europos parlamentas dirba kartu, dirbo kartu su taryba ir mes e, turi, buvome pasirengę COP ir uh, pasiekėme atitinkamus susitarimus ir e, dabar turime galvoti apie elektrą. Tai tampa vis strategiškai svarbesnių elementų ir e, yra nepaprastai didelis rinkos potencialas šioje srityje. E, jau skaitmeninė rinka 15-16 procentų užtikrina susijęma su 16-15 procentų suvartojamos energijos ir mes turime plėtoti e, šią sritį, nes tai yra e, labai svarbu. Visiškai pritariu Klodui, turime su jo analizai, mes e, turime raginti valstybės gerai pasirengti dėryboms reikia gerų argumentų, reikia kalbėti apie konkurencingumą ir reikia e, kalbėti apie rinkos potencialą visur Europoje. Reikia spręsti klausimus dėl Baltijos šalių bendrose diskusijose. Pavyzdžiui, Katovicuose vyko labai įkvepiančios diskusijos ir Lenkija e, siūlo e, aukcionams e, tūkstančius megavatų ir dabar atsirado palankesni nacionaliniai teisės aktai. Ir toje Europos dalyje, kaip ir kitur, kaip ir pavyzdžiui centrinėje, pietričių ir pietvakarių Europoje, tie elementai yra esminės svarbos tam, kad e, būtų galima sukurti platesnę konkurencingą rinką, pasinaudojant regionų galimybėmis ir taip pat atsakysiu e, poniai Del Castillo labai svarbu plėtoti jungtis ir taip pat e, siekti mūsų tikslų. Mes e, jeigu vienodai žiūrėsime į tikslus ir į jungtis, tai pasieksime užsibrieštų rezultatų. Ir galėčiau baigti pasakydamas, kad jungtys ne tik suartina rinkas, bet valstybės narės ir gyventojus. Ir mes turėtume bendrai dirbti šioje srityje. Dėkuoju Jums uždėmesi. Labai ačiū generaliniam direktoriui. Ačiū už tai, kad taip veiksmingai bendradarbiaujate su mūsų komitetu. Ačiū ir už jūsų darbą su Europos energijos forumu. Mes tikrai labai atidžiai stebime šį darbą. Kaip kad pasakė ir pranešėja, mes darysime viską, kad šis svarbus dosie būtų patvirtintas kiek įmanoma greičiau. Tai yra mūsų atsakomybė. Mes jaučiame savo atsakomybę. Dar kartą ačiū už tai, kad pas mus atvykote. Thank you. Yeah, thank you very much. Uh, dear friends. Uh... Mėly draugai, dabar eikime prie paskutinio mūsų darbo tvarkio klausimo. Jis neužtruks kažinkiek. Dalimasis e, informacija apie dėrybas. Tai yra paskutinis klausimas prieš pietų pertrauką. 17 darbo tvarkės klausimas. Na ir čia reikia paminėti du labai svarbius klausimus. Uh, susijusių su skaitmeninė sąjunga. Mes, esame, atsaky... mes jaučiamės atsakingi už visą skaitmeninę sąjungą. Na ir prieš porą savaičių uh, sėkmingai baigiame svarstyti du svarbius teisėkuros klausimus. Visų pirma, e, Europos elektroninės komunikacijos kodeksas ir Europos reguliavimo institucija atsakinga už e, šį klausimą elektroninį bendradarbiavimą. Ir norėčiau e, kreiptis dabar į mūsų pranešėjus. Visų pirma, tai yra ponia Kastilio Vera. Jie atsakinga už elektroninės komunikacijos kodeksą, jo peržiūrą. Ir ponas Tužanovski, kuris atsakingas už BEREK Mėly draugai, papasakokite bendrais bruožais, kokie yra dėrybų rezultatai. Kaip žinia, e, buvo tikrai daug pasiekta, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau toliau kalbėti savo gimtają kalbą, nes kalbu greičiau. Aš norėjau pasakyti, kad galvant apie parlamento poziciją, mes užsitikrinome sėkmę prieš e, vos dvi savaitės darybose su taryba. Šios peržiūros tikslas e, elektroninių ryšių sistemos priežiūros peržiūros tikslas sukurti sąlygas reglamentavimui, kuris užtikrintų didesnį prognozuotumą, taip pat rizikos kompensavimą ir kad būtų galvojama apie aukštų pajėgumų tinklus ateityje. Mes dar kol kas nepasiekėme savo tikslų ir e, sutarėme su komisija dėl to, kad e, tarp 500-600 milijardų investicijų reikės iš privataus sektoriaus per ateinančius metus. Negi jungtis yra esmė naujojo reglamento. E, taip pat konkurencingumas, vartotojų apsauga, vartotojų teisės, bendroji rinka, tie elementai spindi. Bet dabar yra svarbiausias dalykas atnaujinimas tinklų. Du pavyzdžiai priemonių, kurios jau siūloma šioje srityje dėl uh, e, radio dažnių uh, spektro. Iki šiol e, valdymo požiūrių nebuvo jokio suderinamumo ir dabar atsiranda visa eilė priemonių, kurios numatys e, minimalų suderinimą suteikiant licencijas 20 metų. Taip nėra priskirimo srityje pokyčių, bet bus užtikrinamos e, skaidrios taisyklės, konkurencingumo taisyklės, teisė į licencijas numatyta. Taip pat e, reikia pasakyti, kad nustatyta, jog visos valstybės narės turės atlaisvinti tam tikrus dažnius, kurie yra susijęs su 5G tinklu iki 20 metų. Tokiu būdu Europa galės uh, užsitikrinti labai palankęs sąlygas uh, plėtoti komercinių požiūrių 5G, penkiosios kartos tinklą. Ir dėl rizikos atsiranda naujas modelis e, bendrų investicijų. Tas modelis leis užtikrinti, kad e, naujieji tinklai, dėl naujų tinklų nebus taikomos priegos prievolės. Regulia, reguliavimo institucijos galės numatyti tokias galimybės, laikantis tam tikrų sąlygų e, ir bus numatoma tam tikra rizikos kompensacija, kad atsirastų tikrumas dėl investicijų garantijos. Uh, priimtas taip pat sprendimas įtraukti taip vadinamos e, tarptautinius skambučius, ES vidinius skambučius. 19 e, centų už minutę viduršinė riba yra numatyta ir reikia prisiminti, kad dabar ES vidurkis yra 45 centai minutiai, dabar numatyta 19 centų uh, nes kai kur kartais pakyla kaina iki 65 centų. Ir nuo 3,5 centų iki 45 centų už minutę, net iki 65 dabar yra tokie skirtumai. Ir komisija pateikė pasiūlymus atitinkamus dėl bendrosios rinkos telekomunikacijų. komunikacijų Ir mes dabar nesvarstome šių pasiūlymų, nes e, tai yra susijęs su, tai buvo susijęs su e, tarp su tarptinkliniu, galvojame pirmiausia apie tarptinklinį ryšį, o dabar atsiranda tos nuostatos šiame reglamente. Ir taip pat norėčiau padėkoti visiems už e, paramą, pirmiausiai sekretoriatui, už labai svarbų darbą. Ačiū. Na, o taip pat paraleliai vyksta e, diskusijos dėl BEREK, dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Suteikiu žodį ponai e, Tošinovski. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti anksčiau kalbėjusiai kolegijai. Ji tikrai puikiai padirbėjo su kodeksu. Na ir iš tikrųjų jau užtikrino tikrai, e, jau užtikrino, kad darbai dėl abiejų šių e, dosie būtų kuo puikiausiai derinami. Viskas buvo puikiai koordinuojama. Dėl to pavyko uh, baigti trišalės dėrybas e, tą pačią dieną, tikriau tą pačią naktį. Labai už tai ačiū. Tikrai buvo labai sudėtinga rasti kompromisą. Ir aš suprantu, kad, na, tikrai ne visi yra visiškai patenkinti, bet taip jau būna su sudėtingais pranešimais pradžioje Europos parlamentas tarsi buvo pasidalinęs į dvi stovyklas dėl agentūros kūrimo. Kai kas sakė, kad reikia atskiros institucijos, kai kas tam nepritarė. Mes šį klausimą e, išsprendėme, buvo priimtas teisiškai saistantis sprendimas. Na ir ši institucija e, E, turės tarsi dvi būstinės. Teisinė tarnyba pasakė, kad tai yra tinkamas sprendimas. Telekomunikacijų rinkoje yra daug pokyčių, taigi berek institucijos laukia daug iššūkių. Dėl to mes turime ir toliau e, laikytis atviro požiūrio, nes ir ateityje pokyčių bus daug. Po prabėgus kuriam laikui reikės peržiūrėti šios institucijos veikimo modelį. Na ir galbūt reikės keisti, turime būti nusiteikę atvirai. Aš noriu padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams, taip pat ir sekretoriatui už didžiulę pagalbą per šį sudėtingą dėrybų laikotarpį. Sekretariatas tikrai labai padėjo apibendrintamas mūsų poziciją. Taip pat labai ačiū ir komisijai, komisijos ekspertams, kurie mums be galo padėjo tam, kad trišalės darybos baigtųsi sėkmingai. Tikrai reikėjo nemažai patribėti ir dėl balsavimo taisyklių. Tikrai džiaugiuosi, kad trišalės dėrybos baigėsi ir kad e, tų dėrybų rezultatai geri. Pavyko susitarti tikrai dėl labai sudėtingų, svarbių dosije. Ačiū visiems. Pirmininkas. Tiek dėl dėrybų. Dabar galime truputį padiskutuoti apie abu šios klausimus. Pradėkime nuo ponios Nibler. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti pranešėjai Pilar Kastilijo ir visiems kitiems, kurie Europos parlamento atstovavo trišalėse dėrybose. Labai ačiū. Tikrai buvo pasiektas puikus rezultatas. Kolega Tošenovski teisingai pasakė, kad tos e, dėrybos buvo sudėtingos ir Europos parlamente buvo sunku suformuoti bendrą poziciją, paskui ją apginti taryboje. Mūsų pranešėja tikrai puikiai padirbėjo. E, kaip ji ir sakė, mes turime užtikrinti, kad būtų daugiau investuojama į infrastruktūras, e, tokių investicijų dydis yra milijardai svarbu tas investicijas pritraukti. Jeigu e, nepavyks to padaryti, tai vadinasi, kad mes prastai dirbame. Esu patenkinta tuo kompromisu, kuris buvo pasiektas per trišalės dėrybas, per trilogą. Mes turime atsižvelgti į jau veikiančių operatorių interesus, bet taip pat ir į tas naujas įmonės, kurios nori patekti į rinką turime ir joms suteikti galimybę. Na ir kalbant apie piliečius, tai tikrai džiaugiuosi, kad buvo žengta žingsnis į priekį e, dėl tarp tinklinio ryšio, skambinant į kitą šalį. Jeigu, pavyzdžiui, aš iš savo šalies skambinu į kitą ES valstybę narę, vis dar turiu mokėti nemažai bet mes e, e, šio klausimu irgi dirbame. Baigdama noriu padėkoti dar kartą visiems, kurie padėjo pasiekti tikrai e, puikių rezultatų. Kolega Šonkeliai, ačiū labai trumpai. Noriu padėkoti kolegijai Pilar ir šešėliniams pranešėjams už puikų darbą. Tikrai geri rezultatai, nežinau, ar buvome Ar galėjome tikėtis dar geresnių rezultatų? Operatoriai ir toliau gali tęsti savo veiklą. Jiems e, netrukdoma, bet kas dar svarbiau, vartotojai gali pasinaudoti tuo, kad gyvena Europos Sąjungoje. Na, o operatoriams užkirstas kelias be galo be krašto kelti kainas, siekiant daugiau pelno. Kas buvo daroma, kai e, buvo pradėtas teiktis, teikti tarp tinklinis ryšys. Taigi manau, kad rezultatai tikrai gerėjais galime didžiuotis. Europos parlamentas, Europos parlamento nariai tikrai gali dirbti Europos piliečių labui. Jeigu mes to nepadarysime, tai piliečiai e, gali būti nusivylę. Mes turime daugiau kalbėti ir apie teigiamus rezultatus. Baigdamas dar kartą noriu padėkoti ir Pilar, ir kitiems kolegoms už puikų darbą ir pasiektus rezultatus. Ačiū. Leiskite ar man pasakyti praktiškai tą patį. Mėly kolegos, tikrai puikus rezultatai, sveikinu, ačiū už puikų darbą tikrai nebuvo lengva pasiekti tokį rezultatą. Jeigu įtrio komitetas jaučiasi atsakingas, tai ir ateityje jis turėtų teikti tokius pasiūlymus, kaip kad šį kartą. Kaip matome, šį kartą buvo pasiektas puikus rezultatas. Mes esame nusiteikę atvirai, geranoriškai, kai uh, frakcijų nuomonės išsiskiria, mes galime diskutuoti. Dar kartą ačiū visiems už kantrybę, e, už tai, kad dirbote ar naktį, net ir vidurnaktį, ar e, antrą ryto. Netaip svarbu. Svarbu, kad darbas baigtas ir kad buvo pasiekti rezultatai, kurie svarbus ir mūsų pramonės sektoriui ir piliečiams. Dar kartą ačiū visiems. Ačiū ir šešėliniams pranešėjams. Be bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais nebūtų, buvę, e, pasiektas, nebūtų buvęs pasiektas toks rezultatas. Aišku, e, darbai su skaitmeninė vidaus rinka dar nėra baigti. Bet kokiu atveju, ačiū dar kartą Jums visiems. Dabar galime eiti prie energijos sąjungos. Kolega Miroslav Poche jau pasakė viską prieš valandą. Dabar atsinaunančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas. Blanko Lopės pakalbės apie atitinkamą teisės akto peržiūrą. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti Pilar, nes ji per tokį trumpą laiką atliko tokį sudėtingą darbą ir labai puikiai. Noriu pasakyti, kad labai anksti ryte 13 dieną mums pavyko užsitikrinti sutarimą dėl direktyvos, labai labai svarbios. Tai yra direktyva dėl atsinaujinančių energijos šaltinių 10-30 metams. Ir pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems šešėlėms pranešėjams už darbą, kai kurie, nors ne visi yra salėje, kolega Keli, turmes yra visiems, jums ir visiems kitiems kolegoms dėkoju už darbą mūsų ir taip pat džiaugiuosi mūsų pasiektais rezultatais. Yra numatytas saistantis ES tikslas 30 metams 32 procentai, pradedant nuo 27 procentų, tai buvo tarybos pasiūlymas ir komisijos taip pat. Taip pat 2023 metais šis tikslas bus peržiūrėtas, e, galvojant apie mm, padidinimą, nes e, žinome, jeigu sąnaudos evoliucionuos taip kaip dabar, galėsime galvoti apie kur kas e, platesnio užmojo tikslą, negu kad dabar numatytas. Taip pat dėl sektorių, kurie vartoja daug energijos šildymo, aušinimo, sektoriai, transporto sektorius numatyti 14 procentų tikslai, taip pat 2023 metais bus peržiūrėtas šis tikslas. Dėl transporto e, pirmosios kartos degalų e, kvota bus iššaldyta 20 metais kiekvienai valstybei nariai pagal parlamento patvirtintus principus ir nebus galima 7 procentų viršyti. Ir e, transporto sistemos tikslas yra savanoriškas valstybės narys dėl pažang, pažangaus kūro 3,5 procento 2003 metais. Aiškios yra sąlygos, jos labai svarbios, kalbant apie pažangų į biokūrą. Taip pat uh, E, parlamento pozicija labai aiški dėl e, alyvpalmių aliejaus. Mes norime, kad būtų atsisakoma biokūre, biokūro, e, biomasės ir kitų kūro rūšių, jeigu tai kenkia ž žemei, kurioje auginama. Ir 2019 metais e, bus numatyti tikslai pirmieji ir, 20, nu, ir iki 23 metų bus siekiama jų, o paskui iki nulinio procento iki 30 metų ir taip pat bus įvesta sertifikavimo sistema biodegalams e, atsižvelgiant į tai, kaip jie veikia dirbožėmį, jų auginimas. Ir e, išsameu yra pateikta dėl to detalių ir dar norėčiau pa minėti vieną dalyką dėl apsirūpinimo e, ištekliais. E, reikėjo patikslinti vieną nesusipratimą. Man, kaip žinote, yra tai svarbus yra tikslas. Ir šioje srityje yra numatyta galimybė e, gaminti, vartoti ir sandėliuoti savo tikslams energiją ir taip pat numatyta teisė į atlygį prijungiant į prisijungiant prie tinklo pagal rinkos vertę. Ir taip pat e, bus numatytos tam tikros išimtys konkrečiais atvejais. Noriu pasakyti, ponios ir ponai, kad mes e, per pastuosius pusantrų metų atlikome labai svarbų darbą ir dabar galime pasidžiaugti, kad pasiektas tarimas pademonstravus gerą valią tarybai. Ir Komisija visuomet yra pasirengusi bendarbiauti taip pat e, mums e, suteikta parama komisijos e, ir parlamentas taip pat buvo visą, visą laiką vieningas, frakcijos susitelkė ir tai tik dar labiau sustiprino mūsų poziciją. Labai ačiū. Pane Angelika Nibler, šešėlinė pranešėja. Clock, so uh, Sean Kelly. Ačiū. Labai trumpai. Buvo didžiulė garbė dirbti su šio dosie, nors dosie tikrai sudėtingas. E, jau ilgą laiką e, nesutariama dėl biokūro. Tikrai noriu padėkoti pranešėjai Blanko Lopes už subratingumą. Uh, Jis norėjo užtikrinti, kad prioritetas būtų teikiamas vartojimo ir jam pavyko pasiekti tai, ko jis norėjo. Noriu padėkoti ir ponui Buzek už vadovavimą trišalėms dėryboms, kai kada tekdavo, kar... kai kada tekdavo dirbti net ir iki antros valandos ryto. Bet pasiekėme puikių rezultatų vartotojams. 32 procentai yra labai geras rezultatas. Ir tikrai pritariu tam, ką pasakė Blanko Lopes. E, reikia tikrai duoti aišku signalą, kad Europos parlamentas pasisako už e, atsinaujančius energijos šaltinius. Dėkuoju vienam šešėliniam pranešėjui, dabar ponas Turmes. E, Iš tikrųjų, čia Europos parlamentas pasirodė puikiai, puikus vadovas ir šešėliniai pranešėjai dirbo kaip viena komanda ir būtent e, jų dėka tas tikslas išaugo nuo 27 iki 32 procentų, nors ir priešinosi nemažai vyriausybė. Pažiūrėkit, ką galima nuveikti. Tai mūsų nuopelnas, o peržiūros nuostata yra puikiai nes labai aiškiai sakoma, kad peržiūrėti bus galima tik tai į didėjimo pusę. E, Pradinėme e, komisijos pasiūlyme buvo 45 procentai atsinaujinančių 30 metais, dabar kalbame apie 60 procentų ir daugiau. Vandens e, vėjo, saulės, biodujų atsinaujinančios energijos Tai yra didžiulė pergalė. Ir e, atsiminkite, kai prieš keletą mėnesių buvome Madride, aš e, e, posėdžio pabaigoje sakiau, nugalėsime. Taip ir atsitiko. Dabar ponė Vnybler. Labai ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat savo ruoštų noriu padėkoti už puikų darbą. Ačiū ir pirmininkui, kuris su didžiulė kantrybė vadovavo ištisam posėdžių maratonai. Noriu paminėti keletą dalykų. Panas Blanko Lopės pabaigoje paminėjo ir atsinaunančio energijos šaltinių naudojimą mūsų ES viduje. toks suvartojimas viduje turėtų būti neapmokestinamas. Aš norėčiau pasakyti štai ką. E, mano šalyje jau labai seniai teikiamos paskato šitas rytie, bet aš manau, kad nereikia teikti pernelyg daug paskatų, ypač mažiems įrenginiams, mažiems, mažoms įmonėms. Reikia numatyti tinkamą e, kompromisą. Kalbant apie atsinaunančios energijos e, e, šaltinių naudojimą, kiekvienas vartotojas vis tiek turėtų kažką mokėti, nereikėtų visiškai atleisti nuo mokesčių. Dėkuoju. Uh, Iš tikrųjų, ačiū už sveikinimus, geras rezultatas, geras rezultatas, gerai padirbėta, e, kaip minėjo šešėliniai pranešėjai, rezultatas e, fantastiškas, nors darybas ir nebuvo lengvas. Žinoma, taryba kaip e, paprastai atspindi kitokį požiūrį, tačiau tokia yra ES, o rezultatas apskritai yra geras, mes e, e, pasitelkdami bendradarbiavimą ir kantrybę visada pasiekime gerų rezultatų. Taigi dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Na ir dabar pereisiu prie e, dar vieno darbo tvarkės punkto. Mums tiksliai šešias minutės liko. E, energetikos e, valdysną, bet turime informaciją apie e, vizitą į Silicio slėnį. Dėl valdysenos turime ir ponę Ryvasi, ir Klodę Turmesą, abu pranešėjus, suteiksiu žodį jiems. Dėkoju, pirmininkė, aš norėčiau taip pat padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, kadangi Jeigu mes iš tikrųjų pasiekėme gerą rezultatą, tai atsitiko dėl to, kad um, mūsų komanda buvo puikiai, taip pat e, vadovybė mums padėjo e, komiteto gerai viską atlikti. E, vyko trečias neformalus trilogas pagal 37 straipsnį, pirmininkaujant Bulgarijai, kaip žinia, klimato kaitos komitetas ir energetikos sąjungos komitetas komitetas dirba, e, labai aiškiai kompetencijos yra e, e, apibrieštos tų komitetų ir mes siekėme išspręsti horizontalius klausimus, nes yra dėl veiksmingumo, dėl atsinaunančių šaltinių direktyvos, bet noriu pasidžiaugti tuo, kad yra suderinti tikslai dėl energetinio saugumo vidaus rinkos ir energetinio skurdo buvo kalbama ir taip pat siemi tie dalykai su e, atsargų tiekimo įvairinimu, su tarpusavio e, jungčių egzistuojančių klausimų. Ir liko tie trys atskiri klausimai. Reikia, e, techni, reikia gerai viską aptarti ir reikia kalbėti apie techninius dalykus, pavyzdžiui, dėl, dėl metano. Yra sutarta dėl 14 A straipsnio nu, ir numatyta įtraukti metaną į atitinkamą pastraipą. Taip pat kalbam apie tai, kad reikia ES strategijos metano klausimų ir e, reikia atitinkamai numatyti finansavimą atsižvelgiant į ES klimato kaitos tikslus. Taip pat reikia, kad ES valstybės narės veiktų skaidriai teikdamos finansavimą e, besivystančioms šalims klimato kaitos priemonių srityse. Galiausiai mes sutarėme dėl principinių dalykų, dėl e, regionio ir makro e, regionio bendradarbiavimo ir dabar liko techniniai dalykai. Ketvirtas dalykas ir aš, ketvirtas trilogas vyks e, ir tikiuosi, kad paskutinis šį vakarą bandysime įspręsti dar atvirus klausimus, pavyzdžiui, atsinaunančios energetikos šaltiniai, energetinis veiksmingumas nacionaliniai planai ir projektų teikimo sąlygos bei kalendorius, kurį turi pateikti Europos komisija. Taigi tie klausimų paskutiniam e, trilogui numatyti ir aš tikiuosi, kad mes dėl visko šiandien vakare susitarsime. Aš tikrai tikiuosi, kad tai bus paskutinis trišaliai susitarimas. Aš tikiuosi, kad ryto ryte e, gal nelabai vėlai galėsiu apie tai pranešti. Šiandien 19 val. prasidės darybos. Dar vyks e, komitetų pirmininkų suiga, bet aš tikiuosi, kad man pavyks pavyks e, visur suspėti, bet 7 val. aš tikrai noriu dalyvauti trilogo pradžioje ir norite dar ką nors pasakyti. Manau, kad gerai esame pasiruošėme šiam vakarui, sako ponas Turmes. E, iš tikrųjų, turime puikią komandą iš visų e, frakcijų, tai aš manau, kad pavyks mums šį vakarą pasiekti sutarimo. Puiku, visiems labai ačiū, dėkoju abiems pranešėjams ir visiems šešėliniams pranešėjams, e, rengiantiems pranešimą apie energetikos sąjungos valdymą. Tai svarbu iš Europos parlamento pusės žiūrint. Ar jūs norėtumėte ką pasakyti? Dėkoju, aš tik tai e, noriu padėkoti Klodui, Mišel ir frakcijoms. Dėkojame. E, pradėsime šiandien vakare 8 valandą. Žinoma, 7 valandą bus e, energetikos E, efektyvumo klausimai dar apsvarstyti, e, energetinis skurdas, konsultacijos su suinteresuotais subjektais. E, iš tikrųjų, kaip buvo paminėta, visame viso to reikalo centre yra ES piliečiai. Dar kartą norėjau padėkoti visai komandai. Dėkoju kolegę. E, na ir prieš pietų pertrauką liko e, mums aptarti mūsų komiteto misiją į Silicio slėnį. E, delegacijai vadovavo kolega Nika, jis kalbės angliškai, nes po minutės visi vertėjai baigs darbą, bet aš manau, kad galėsime angliškai užbaigti. Ar sutiksite?